À tout le monde, on va peut-être commencer. Madame Valenciano. Na, labas rytas visiems, galbūt galima pradėti. Pone Valenciano nedalyvaus pirmoje posėdžio dalyje, todėl paprašė manęs pirmininkauti. Pirmas punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Ar kas nors norėtų siūlyti pakeisti pancerį? Ne? Jeigu ne, darbo atvarkė gali būti patvirtinta. Reikia patvirtinti taip pat e, posėdžio protokolą, posėdžio įvykusių birželio 16-17 dieną. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, protokolas gali būti patvirtintas. Trečias punktas pirmininko pranešimai. Noriu pirmiausia pasakyti, kaip žinote, parlamentas aktyviai mm, veikia įvairiose srityse ir patvirtino tris rezoliucijas. Viena dėl Rusijos, dėl trijų žmonių padėties, antra dėl Angolos ir trečia dėl Azerbaidžiano dėl jos buvo ilgai diskutuojama. Toliau Sakrovo premija. Turime e, keletą kandidatų 15 metų premijos įteikimui. E, jie bus įteikta 17 gruodžio na, iki kito pirmadienio 28 dienos reikia teikti kandidatus. Kartu užsienio reikalų komitetas ir vystimosi komitetas turi sudaryti tą kandidatų sąrašą. Norėčiau paminėti pavardės ir reikėtų, kitą pirmadienį bus pristatyti visi kandidatai. Raif Madaga, E, vienas tinklaraštininkas taip pat e, aptarėme jo kandidatūrą praėjusį mėnesį, antra nominacija. Politinis, e, politiniai kaliniai Venezueloje. Rinkimų komisija suformuota 2008 metais, kuri buvo planavo prezidento Šaveso e, partijai. Toliau Somalio aktyvistas, kuris kovojo prieš moterų genitalių žalojimą. E, tai yra ji. Ji įsteigė ir moterų ligoninę Somaliją. Toliau yra Borisas Namcovas, rusų fizikas, buvęs vicepirmininkas, dirbęs opozicijoje, nužudytas e, vasario mėnesį Maskvos gatvėje. Ir Nadė Savčenko, ukrainiečių pilotė ir rados narė per Europos e, tarybos e, narė nuo 14 metų birželio mėnesį pagrota rusų ir laikoma kalėjimą. Ir pagaliau Eduardas Snaudenas, informatikos ekspertas, Antuanas Detūras, Pricewaterhouse Coopers kabineto auditorius ir Stefani Žibo. Taigi šios nominacijos bus plačiau pristatytos, kaip sakiau, po kelių dienų per bendrą mūsų komiteto ir kitų komiteto posėdį. Ir pagaliau norėčiau tarti keletą žodžių dėl e, mūsų komiteto delegacijos, kuri lankysis Serbijoje, e, tiksliau Belgrade, nuo rydienos ryto iki ketvirtadienio. Ši bendra delegacija su užsienio reikalų komitetu šiandien vakare jau išvyksta į Serbiją ir sieks įvertinti žmogaus teisų situaciją šalia, šalyje kandidatėje. Kaip žinote, Serbija susiduria su pabėgėlių krize šiuo metu ir tiems, kurie yra mūsų pakomitų šiandien nariai, tai yra trys mūsų nariai dalyvaus e, Tokieš Kovačev ir ponia Soraya Post ir kiti mūsų komiteto nariai taip pat ten dalyvaus e, užsienio reikalų komiteto, kaip užsienio reikalų komiteto nariai. E, lankysi Serbijoje bei vieną dieną praleis Kosove. Tiek e, pirmininko pranešimų. Toliau ketvirtasis klausimas. Žmogaus teisų pakomitečio misijos į Izraelį ir Palestinos teritoriją rezultatas. Šiai misijai vadovavo kolega Josef Weidenholzer. Jį lankėsi Izraelyje ir okupuotose palestiniečių teritorijos nuo 20 iki 24 Liepos. Taigi prieš pat mūsų atostogas, tai buvo penkių dienų vizitas, vis jie susitiko su tiesiekuros e, taryba, taip pat su Knesetu, valstybė, vyriausybės specialistais, e, žmogaus teisų kovotojais, tiek palestiniečių, tiek izraeliečių pusėje. Nepavyko nuvykti į Gazą, bet e, buvo aplankytas ne vienas miestas Izraelijoje, e, Jordane. Na ir misijos ataskaitos projektas yra išdalintas. Ar ne? Taigi ataskaitos tekstas jau yra. Jis gana išsimus 27 puslapiai. Taip pat e, mes turime ryšį su ponu Bo Šak e, vaizdo konferencijos būdu, kuris yra Junktinių tautų pagalbos ir darbo agentūros gazoje direktorius ir jis mums papasakos apie situaciją gazoje. Aš tikiuosi, kad jis mus girdi. Atrodo taip. Puiku. Taip, girdžiu Jūs puikiai. E, labai ačiū. Pirmiausia, žodį suteiksime ponui Jozefui Weidenholzeriui, kuris buvo delegacijos vadovas. Taigi prašom Jums žodis, prašom informuoti apie vizito rezultatus. Ponas Vaidenholceris. Labai ačiū, pirmininkė. Kaip jau sakėte, parengėme labai išsame ataskaitą ir norėčiau padėkoti sekretoriatui ir už visą pagalbą rengiant tą ataskaitą. <clears throat> Kadangi joje labai tiksliai atspindimas mūsų apsilankimo turinys. Visi turbūt sutiks su tuo, kad e, apsilankimas buvo labai įdomus. Mes visi e, galėjome pamatyti, kokia yra politinė situacija e, vietoje. Ta ir ketiname padaryti taip pat pasižiūrėjome į žmogaus teisų aspektą kontekste, realybėje. Ir manau, kad Palestiniečiai e, gali būti apibūdinti kaip prarandantys viltį, pamiršti, o izraeličiai tarsi yra pasimetę ir nežino, ką daryti. Įvyko įvairių įvykių neseniai Irano susitarimas, saugumo klausimas regione visame taip pat kelia didelį susirūpinimą Izraeliui ir jis taip pat yra šiek tiek pasimetęs. O, kaip sakiau, palestiniečiai yra visiškai desperatiškoje padėtyje. Jie nebesuvokia, kaip padėtis klostysis toliau. Mes raginame žmonės siekti palaikyti ryšius, kalbėtis tarpusavyje ir e, tikiuosi, kad e, parlamento delegacija gali padėti suartėti abiems pusėms. Buvome, surengėme daug diskusijų su vyriausybės atstovais, nevyriausybinės organizacijomis. Ir e, turiu pasakyti, kad visi kalbėjo labai atvirai, tuo džiaugiamės. E, galėjome išsakyti kritikos, klausti klausimus ir e, žmonės nevengia atsakyti į klausimus, nevengia tam tikrų temų ir tai, manau, buvo labai svarbu. Ir tai yra tarsi geras ženklas ateičiai ir bendradarbiavimui. Kalbėjome apie gazą, e, Sirijos karinę padėtį, kalbėjome su e, vyriausiųjų prokuroru, prokuroru, kuris e, papasakoja jums apie sąlygas Izraelyje dėl tarptautinio karinio tribunolo sprendimo. Taigi, e, diskusijos vyko atviroje atmosferoje, nuoširdžios jos buvo. Tačiau egzistuoja tam tikra įtampa dėl arabų e, sąlygų sąrašo. Ne visi klausimai buvo išspręsti, norėjome susitikti su Kneseto atstovais, bet turėjome vykti į viešbutį, kad galėtume susitikti neoficialiai su tam tikrais asmenimis. Vienas dalykas, kuris aptemdė mūsų apsilankymą, tai yra gyvenviečių klausimas. Visi dalyviai mane, kad tai yra nepaprastai svarbus e, dalykas, kuris turi būti išspręstas, galvojant apie ateities santykius. Aš galiu pasakyti, kad Mano požiūriu, gyvenviečių naujakurių klaus... politika tęsiasi, bet dėl to kyla suverenumo problema, pagarbos Palestinos valstybės suverenumui problema. Ir tuos klausimus reikia spręsti, nes kitaip e, viskas atrodo kaip šveicariškas sūris su daugybė skilių. Tokia padėtis nėra tvari, toks sprendimas nėra tvarus. Ir atsiranda uh, agresijos galimybė, neiškumo labai daug reikėtų reikalauti, kad Izraelis nebeplėstų naujų kurių gyvenvičių, e, kad apsiribotų tuo, kas dabar yra. Ir tai yra tikrai esminės svarbus klausimas. Uh, Mes taip pat kalbėjome su stebėtojais iš kitų pasaulio dalių. Veikiama e, tarsi sutelktai, kad būtų apribuota nevyriausybinio organizacijų veikla. Izraelija kilo klausimų dėl nevyriausybinio organizacijų finansavimo ir jų veiklos. E, kalbama apie finansavimo griežtinimą. Europos Sąjunga e, tam tikroms grupėms numato finansavimą, e, taip pat ir Palestinos NVO, bet bandoma e, tų nevyriausybinio organizacijų veiklą riboti ir tai kelia mums susirūpinimą didelį. Taip pat E, globalesnė perspektyva, politiniai klausimai. Man susidarė toks įspūdis ir tikriausiai kiti tam pritars, kad laiko daug neturime ieškodami politinio sprendimo. Mums reikia kaip galima e, greičiau tai užtikrinti. Mes buvome visi pritrenkti visai neseno, priblokšti visai neseno sprendimo. Kalbėjome su vieno iš palestiniečių atstovų, kuris e, mielai su mumis bendravo. Kalbėjome apie mm, daugelį dalykų - stebėtojų darbą, radikalaus islamo poveikį palestiniečiams, ar daug palestiniečių nori žengti radikalėjimo keliu ir buvo išsakyta mintis, kad reikia kažką daryti toje srityje. Mes gavome daug informacijos, bet ne viskas atsispindi, tiksliau daug kas atsispindi ataskaitoje ir jūs galite susipažinti su tais dalykais, dabar išsameu nebepristatinėsiu mūsų vizito, nes e, viską galite paskaityti. Jeigu kas nors iš kolegų nori dar ką nors pasakyti, tai mielai kviečiu jūs tą padaryti. Labai ačiū. Pone Kuisuit Rovol e, yra posėdė ir jai taip pat norėčiau suteikti žodį. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Jau daug kas buvo pasakyta e, apie mūsų apsilankamą Izraelyje, tai atsispindi ataskaitoje. Ir e, kolega ką tik puikiai pakalbėjo, norėčiau padėkoti visiems, kurie surengė šį apsilankimą atstovybės sekretoriato e, žmonės prisidėjo prie to. Misija nebuvo lengva. Kai grįžau namo, pasijutau beviltiškai dėl to, ką ten mačiau, nežinau, ką galvoja jaunesni politikai. Tačiau kalbėdamėsi su jaunais žmonėmis pajutome e, desperaciją, visiško beviltiškumo e, atmosferą. Buvo pateikti klausimai, mes klausėme jų. Ir, ir jie taip pat kėlė klausimus, ko, kaip, su kuo reikia bendrauti, kad būtų galima žengti kažkaip į priekį. Tokie buvo esminiai klausimai. Uh, Kitaip tariant, nėra jokios krypties link ateities ir dėl to žmonės jaučiasi taip beviltiškai. Yra, aišku, įvairių problemų, patirčių, požiūrių, kurie išiškėjo diskusijose, tačiau bendras, e, bendras tonas buvo labai geras, mes gavome labai daug išsamios informacijos Tačiau galima pasižiūrėti daugelį atskirų aspektų. Pagalvoti, kaip gilintis į tam tikras sritis. Dėl pareiškimo spaudai, kokį mes signalą nusiųsime visuomeniai, dėl to e, skirtingos grupės skirtingai pasisakė, tačiau tai nebuvo faktų nustatymo misija, tai buvo e, E, misija, kurios tikslas buvo įvertinti bendrąją situaciją, atlikti bendrą analizę. Mes suvokime, kad reikia gilių pokyčių, nes dabar tik tai iš paviršiaus pasižiūrėjome į situaciją. Pabėgėlių klausimas. Europoje. Kitas klausimas. Galima sakyti, kad viskas vyksta Europos širdyje ir kai esi Izraelija, suvoki, kokia yra geopolitinė situacija. Visiškai skirtingi požiai išiškėja. Daugelis palestiniečių yra tikrai desperatiškai nusiteikę, nebeturi jokios vilties, kaip sakė kolega. E, kita pusė bando teikti tam tikras kompensacijas. Izraelis e, tai yra tarsi jų saugumo garantas, ta tikra prasme, tačiau nežinau, kaip e, tą galima išsakyti čia tą mintį, tarp mūsų netgi. pabėgėlių klausimas, pabėgėlių, kurius mes matome Europoje. Reikia galvoti apie tai, kaip išlaikyti tuos pabėgėlius, tuos žmonės ten, kur, ir, kur yra jų namai. Ir mes turime šitą problemą taip pat kažkaip spręsti. Mes turime imtis priemonių per ateinančias dienas ir turime gilintis į migrantų pabėgėlių klausimą. Delegacija dar pasakysiu, kad buvusiomis aplinkybėmis tikrai nuveikė nepaprastai svarbu darbą. Ačiū. Ar dar kas nors norės pasisakyti? Pone Aukien. Vienas trumpas klausimas, nes aš tik tai pranešimas spaudai, pamačiau iškart, kai jis buvo paskeltas. Liepos mėnesį po misijos mes lankėmės ten, aš buvau uh, su žalių delegacija nuvykusi, beveik tuo pačiu metu aš nustebau, kad nebuvo paminėta o, okupacija, nebuvo net užsimta apie tai, jau nekalbu apie tai, kad nebuvo niekas, niekas neragino uh, E, panaikinti okupaciją, pastraukti, ar jūs nieko nematėte, ar jūs galvojate, kad partneriai yra lygiaverčiai. Aš tikrai nustebau, kad mūsų komitetas nemini okupacijos ir neragina e, pasitraukti iš okupuotų teritorijų. Ačiū. Mes nežalieji. Aš norėjau paaiškinti štai ką, kad mes labai daug diskutavom su visom pusėm Ir tačiau ne vienas klausimas nebuvo aptarinėjamas nuodugniai. Taip, jūs dabar perskaitėt ką tik pranešimą spaudai ir aš vis dėlto nematau dėl to, kodėl mes turim, turėjom laikytis jūsų būtent e, e, pateiktos linijos. Ponas Vaidenholzer. Taip, aš jau užsiminiau kad mes iš tikrųjų e, ten nuvykom kaip e, žmogaus teisų klausimų pakomitetis. Ir mūsų e, misija nebuvo būtent domėtis tais klausimais, kurie rūpėjo AFET, užsienio reikalų komitetui mes tiesiog lankėmės, lankėmės pagal iš anksto nustatytus tam tikrus susitarimus, tai yra susitikom su tomis šalimis, organizacijomis, su kuriomis susitikti buvo suderinta. Tad e, mūsų šiaip jau įgaliojimai nebuvo įvertinti bendrą politinę padėtį. Ponas Gerikė paprašė žodžių. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs ab, abu kolegas. Už tai, ką jūs papasakojot apie palestiniečių padėtį, apie beviltiškumo jausmą, kurį jie išgyvena savotiškai užsiblokavusią situaciją. Uh, Ir e, kita vertus, vėlgi, kai mes kalbam apie e, šią šalį, mes dažnai pamirštam istorinius faktus, būtent kaip atsirado gazos ruožas, e, palestiniečių teritorijos ir, kai, ir kiek daug šiaip jau buvo sugriauta tuose teritorijose iš abiejų pusių. Tad situacija iš ties labai sudėtinga. Nes antai juk buvo šimtai, e, šimtai žuvusių iš abiejų pusių frontuose. Ir, ir, ir dėl to dabar, sakykime, Izraelis ir pastatė tą sieną, atsitverdamas nuo palestiniečių. Ir kartu vėlgi istoriniai e, faktai įgalina suprasti, kodėl ir toliau e, tebe grėbiamasi e, smurto veiksmų. Nepamirškim dar ir tos aplinkybės, kad 6 milijardai eurų per pastaruosius, tai yra dešimtmečius, buvo skirti gazos ruožo gyventojams ir nemažai milijonų yra iš Saudo Arabijos Tad vėlgi visą šitą reikia suvokti prieš kalbant apie tą tokią paprastą okupaciją ir, ir jos uh, pasitraukimai iš okupuotų zonų. Dar labai trumpai, ponia Auken, aš čia reiškiu ne žaliųjų frakcijos poziciją, bet parlamento ir komisijos poziciją. Ta pozicija randam mūsų pranešimuose, kartu matom, kokios pozicijos laikosi jungtinės tautos. Jungtinės tautos aiškiai kalba apie okupaciją ir įvardyje ją kaip neteisėtą pirmininkas. Dabar žodį suteiksiu ponui Baušak. Jis yra Jungtinių tautų pagalbos ir darbo agentūros gazoje direktorius. Ir jis kalbės video konferencijos e, priemonę. Prašom, žodis jums. Labai ačiū. Man labai malonu trumpai pakalbėti apie svarbiausius klausimus, kurie šiaip jau svarbus per pastaruosius metus. Aš dabar prieš e, dešimt metų prieš dešimt dienų šiaip jau apsilankiau visoje gazos teritorijoje, gazos ruožė ir mačiau, kiek sugriauta Bet kita vertus, ką mačiau, e, kokių pastangų imasi vietos gyventojai tam, kad e, valy, išvalytų e, griuvėsius ir atstatytų pastatus ir panašiai. Tad tikiuosi, kad labai greitai mes matysim, kad tie visiškai nuo žemės nušluoti namai bus visiškai atstatyti. Be to, turiu pasakyti, kad jau e, pasiekta ne, kelių fondų lėšų, bet tačiau dar daugiau lėšų reikia. Dauguma tų lėšų e, yra iš arabų šalių. Ir, ir būtent e, vėlgi jas dabar grežiasi vietos gyventojai. Bet greta atstatymo darbų Tai dar norėčiau paminėti vieną žmogaus teisų komitetui rūpimą klausimą, būtent kokia yra gyventojų padėtis. Ką mes matom? Taip, iš tikrųjų, tvyro beviltiškumo jausmas, klausimai, kur, kur, kur mes žengiam, Bet kita vertus, iš to, ką mačiau e, daugybėje mokyklų, kurias aplankiau, ką mačiau, mačiau šypsenas ir norą ryštą mokytis, išmokti. Ir kartu kalbas apie tai, kad, kad smurto nebeliktų. Tad manyčiau, tai nemažai e, duoda vilties, toliau palaikant e, diskusijas, būtent kalbant e, apie tai, kokia turėtų būti palestiniečių ateitis. Dabar e, vėlgi dėl humanitarinių vystimosi aspektų greta to dar ką galiu pasakyti, kad kas labiausia rūpi gyventojams, tai e, būtent ta blokada ir tos blokados padariniai kasdieniam gyvenimui. Be to Dar kitas klausimas susijęs su pasienio, e, Egipto pasienio situacija. Tunelių klausimas. Toliau e, saugumo klausimai irgi labai svarbus. Tai aišku yra štai kas kad iš tų manifestacijų, demonstracijų, kurios įvyko gazos ruožė, tai per jas vėlgi daugiausia buvo kalbama apie tikrovę, apie kasdienius gyventojų poreikius. Ir e, vėlgi buvo kalbama apie elektros tiekimo nutrūkimus, kartu apie geriamojo vandens uh, E, e, kokybės e, klausimą, nes matom, kad geriamasis vanduo vis labiau užteršiamas ir tai kelia rimtų problemų. Kartu buvo nemažai kalbama apie užimtumo klausimą ir buvo kalbama apie žvejybos zonos išplėtimą už tą dabartinį septynių jūrmilių regioną. Tad iš tikrųjų gyventojai kalba apie kasdienius savo poreikius. Bet dar kas krinta į akis per vykstančias diskusijas ir tai turbūt irgi uh, E, gali būti svarbu tame kontekste, kai mes kalbame apie tai, ką mes darom. Ką mes matėm? kad žmonių, žmonių, e, e, žmonių tos mintis apie kasdienybę kartu pakrypsta į platesnio pobūdžio politinės diskusijas. Antai raketos paleistos iš gazos ruožo tokie veiksmai. Tai labai svarbu, kad tie, tokie klausimai irgi būtų sprendžiami. Ir kartu neišleidžiant iš akių žmonių poreikių ir vystomosios ir humanitarinės pagalbos. O dabar vėlgi, į ką mes kreipiam dėmesį kadangi matom, kokie e, būtent situacijos padariniai, kad e, tvyro netikrumas, nesaugumas. Ir iš tikrųjų dėl to kyla rizika, kad daugiau bus radikalėjimo atvejų, kad daugiau gyventojų griepsis neteisėtų įvairių priemonių, e, Ir čia šiuo atveju kontrabandos aspektas vėl pasidarys dar svarbesnis. Labai svarbu turėti tam tikras sistemas, tam, kad tikrai visi tie klausimai būtų tvarkomi tinkamai. Na ir dabar iš tų diskusijų, kuriuose aš pats dalyvavau per pastarąsias dienas, matyti, kad vėlgi mūsų šitoji agentūra iš tikrųjų teikia e, konkrečią paramą. Ir mums e, šiaip jau e, sakoma, kad nemažai gyventojų kad nemažai gyventojų, nemažai jaunimo vaikų priklauso nuo mūsų šitos agentūros. Būtent e, turiu galvoje e, ligon, paramą ligoninėms, mokykloms ir panašiai. Tad todėl labai svarbu kalbėti, sakyti apie tai, kad iš tikrųjų mūsų agentūra ir toliau uh, tęs darbą humanitariniu požiūriu, bet kartu mes kartu e, teiksim ir vystomąją pagalbą. Tad mums iš, mums iš tikrųjų reikia aiškiai sakyti gyventojams, kad mes iš tikrųjų vertinam jų poreikius e, iš vystomojo ir humanitarinio požiūrio ir toliau tęsim e, pagalbos teikimą, paslaugų teikimą. Be to dabar atstatant e, e, e, gazos ruožą, tai matėm, kaip kai kurios arabų šalis, jungtiniai arabų emiratai, Saudo Arabija, Kataras irgi dalyvauja šiuose procesuose. Ir mm, dabar mus labai remia šiuo metu Vokietijos vyriausybė, tą mes tikrai vertinam bet vėlgi nereikėtų pamiršti Kairo įsipareigojimų. Mes norėtume, kad mus labiau remtų ir kitos šalis, mūsų agentūra, e, dalyvaujant rekonstrukcijos e, atkūriamuosiuose darbu, darbuose, kad vėlgi mes būtume irgi matomi palyginti su arabų šalim. Čia įvairios struktūros mes daug dėmesio telkiam pabėgėliams, kiti kitiems. kitiems O pabėgėlių skaičius tai 1,2-1,3 milijonai būtent e, tose teritorijose. Dar e, aš čia daugiausia kalbėjau apie neteisėtus e, blokavimus. Aišku, mes į tai irgi kreipiam dėmesį, mes turėtume vėlgi teikti pagalbą, laikydamiesi neutralumo. Tai yra labai svarbu. Ir vėlgi toliau mūsų tos paslaugos pagalba išlieka mūsų prioritetas. Aš lankiausi nemažai e, mokyklose, kaip jau sakiau, ir mačiau, kokie, kokios ryštingos paprastai mokinės mergaitės. Uh, itin. Ir mačiau, kaip e, jauni žmonės iš tikrųjų nori, kad e, kad situacija būtų taiki, kad ne, nebūtų grėbiamasi smurto ir kad būtų daugiau galimybių. Toliau dėl vaikų apsaugos klausimų. Tai čia jau parengta nemažai ataskaitų apie tai. Mūsų aišku domina padariniai iš praėjusių metų konflikto po konflikto ir kartu tą tragišką 500 vaikų padėtis. Turiu galvoje 500 vaikų, kurie dėl to konflikto žuvo, buvo nužudyti. Tad e, vėlgi mes tiesiog stebim padėtį e, iš būtent parengties e, aspekto. Na ir baigdamas dar noriu pasakyti E, tai, ką aš girdžiu iš vietinių gyventojų, yra štai kas, kad e, jie pageidauja, kad e, vėlgi mes padėtume jiems užtikrinti normalų gyvenimą, kai teikiamos sveikatos, švietimo paslaugos kartu kartu vėlgi, kad būtų užtikrinami ištekliai užimtumui, E, įtvirtinti. Kartu gyventojai nori, kad e, e, šiaip jau pagalba ne vien tik tai būtų teikiama iš humanitarinės pozicijos, bet kartu ir kitais aspektais, nes žmonėms reikia tiesiog užsitikrinti ores gyvenimo sąlygas, kad jie tiesiog galėtų E, išlaikyti šeimas ir tiek. Labai ačiū ir dabar aš e, mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Aš e, ėjau pareigas agentūroje dabar tik tai pastaruosius dešimt dienų, tačiau daug jau teko man sužinoti, patirti ir atsakysiu jūsų klausimus. Pirmininkas, labai ačiū. O dabar norėčiau žodį suteikti ES išorės veiksmų tarnybos atstov, atstovams Nikopolus ir Nikos Vels. Prašom, ar norėtumėt kalbėti? Jūs esate gerai informuoti. Mes e, kartu su kolegomis čia esame. Mes iš esmės čia esame, kad išklausytume jūsų ataskaitos. Aišku, paskaitysime jūsų ataskaitą raštu. Labai ačiū Jums už Jūsų vizitą. Labai svarbu, kad parlamentas kartu su komisija ir išvės veiksmų tarnyba e, kelia įvairius klausimus e, pokalbėse su Izraelio ir Palestinos partneriais. Taip pat noriu padėkoti Junktinių tautų agentūrai už nepakeičiamą darbą vyriausiose sritise, ypač gazoje. Dėl finansavimo norėčiau informuoti gerbiamus narius, kad Europos, Europos Sąjunga įvykdė 100 procentų savo įsipareigojimų pateiktų kairės, 100 procentų tų lėšų jau pateikta. E, daugiau užtrunka proje, vystimo projektai e, vandens ir energijos srityje, ypač kaip minėjo agentūros atstovas gazoje, kas yra svarbu. Taip pat norime E, mobilizuoti papildomas lėšas be mūsų e, įnašo ir tikimės gerų žinių per ateinančias kelias savaitės. E, tiek, manau, iš mūsų pusės. Dar kartą dėkojame Jums už Jūsų vizitą. O dėl tolesnių žingsnių mes išorės veiksmų tarnybą visada pasirengę su jumis bendrabiausia kalbėtis įvairiomis temomis. Toliau Niko Kristoforų, Izraelio skyriaus atstovas. Aš neturiu daugiau nieko, ko papildyti. Puiku. Taip pat turime Izraelio ambasados atstovų. Ar norėtumėte pasisakyti? Jeigu ne, Richardas Autės, man atrodo, turi klausimą. Taip, aš norėčiau kreiptis į Junktinių tautų agentūros atstovą Gazoje. Ar girdite mane? Taip, girdžiu Jūs. Labai trumpai pakalbėsiu, nes turbūt neturime daug laiko, tačiau labai didelė garbė e, kalbėti su Jumis, nes iki Jūsų paskirimo mes esame susitikime su kitais Jūsų pirmtakais jūsų vaidmuo yra labai svarbus visiems vidurio rytams ir gazo žmonėms ir mes linkime jums kuo geriausios sėkmės jūsų darbe. Tiesiog Europos parlamento vardu norėčiau pasakyti, kad mes didžiuojamės ir e, remiame Europos komisijos sprendimą skirti papildomas lėšas rūpiučio mėnesį. Kaip žinau, tų lėšų būtinai reikia, kad mokyklos toliau veiktų. Mes ne, nesiekime politinių kreditų Europai. Mes džiaugiamės galėtume paremti jungtinių tautų operacijas ir, aišku, didžiuojame savo vaidmenį. Norime, kad žinotumėte, jog esame tvirti jūsų partneriai teikiant šią paramą. Norėčiau paminėti tą faktą, kad jūs esate politiškai neutralus, jūs remiate visus pastangas e, išspręsti konfliktus ir mane jaudina iš tiesų tas faktas, kad visose mokyklose mokoma apie holokaustą gazoje. Manau, kad tai yra e, fantastiškas, puikus dalykas. Taip pat jūsų pirmtakai e, garsiai kalbėjo apie žmonių kančias gazoje. Todėl Aš prašau jūsų dėmesio, pasaulio dėmesio atkreipti į tai, ką jūs matote tenai, nes mums kartais sunku sužinoti, kas vyksta. Ir tai svarbu siekiant išspręsti konfliktą vidurio rytuose. Aš esu e, Šiaurės Afrikos ir vidurio rytų grupės e, pirmininkas Europos parlamente. Tikiuosi, kad kai atvyksite pas mus, sustiksite su mumis ir laikysite mus partneriais. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad humanit... humanitarinė teisė yra mums labai svarbi, negalime jos silpninti. Ar tai būtų jungtinių tautų komisija dėl e, karinių nusikaltimų e, praeitie, ar kiti forumai e, vyksta įdomios diskusijos dėl humanitarinio koridoriaus iš Kipro į Gazą. Manau, mes reikalavome, kad visa tai būtų e, vertinama per humanitarinę teisę. Taigi mums e, visiems svarbu, ne tik man visą tai ir aš linkiu jūsų kolegams e, sėkmės jūsų darbe. Ponas Geriga taip pat prašo žodžio. Na, pirmiausia, noriu padėkoti Jums už e, Jūsų pasisakymą. Turiu keletą klausimų, bet vienas klausimas ypač svarbus. 12-13 tūkstančių palestiniečių. Na, dėl neutralumo čia abejonių nekyla. Kiek palestiniečių iš tikrųjų dirba tame regione? Iš 1,6 milijardo skirtų ES, tai yra daug pinigų, didelė parama. Ir klausimas yra, kokios yra galimybės arabų šalims e, daugiau prisidėti teikiant pagalbą negu ES. Ačiū. Ar yra daugiau klausimų ponui Šak? Jeigu ne, prašau jį trumpai atsakyti į kolegos e, Havito ir Geriga klausimus. Labai ačiū. Ačiū už e, sveikinimą ar šiltus žodžius. Iš tikrųjų, man bus labai malonu ateityje dalyvauti jūsų darbe, sustikti su jumis ir detaliau aptarti E, šios klausimus su jūsų komitetu. Dėl paramos iš arabų šalių pusės. Tai yra klausimas, e, e, kuris mums svarbus, mes siekime tos platesnės paramos, tačiau turiu pasakyti, turėdamas ribotas kol kas žinias, tai yra signalas dėl rekonstrukcijos atstatymo pastangų, tai arabų šalis, e, aišku, yra pirmaujančiose pozicijose, jos skiria didžiulės sumas ir jie pradeda kalbėti, kad norėtų, kad parama būtų skiriama ir iš kitų pusių, kurios remia regioną. Kaip minėjau, šiuo metu susilaukėme daugiausia Vokietijos paramos šiuose pastangose. Tai kelia šiek tiek problemų dėl mūsų galimybių įsikišti ir pastumėti mūsų arabų šalių partnerius e, einant šią kryptimį. Taip pat e, aš e, sutinku, kad žmogaus teisų klausimai yra labai svarbus, mūsų darbas su moksleiviais, siekiant e, siūsti susitaikymo signalus, žmogaus teisų signalus. Aš tik tai turbūt galiu pabrėžti dar kartą, kad tai, ką matau bent jau vaikų akise, yra tai, kad jie nori mokysi, mokytis gyventi ir dirbti. Ir viena didžiausių mūsų užduočių yra per pastangas e, humanitarnėje ir e, švietimo srityje nutolti e, nuo tos situacijos, kuomet radikalizavimo patrauklumas mažėtų. Matoma pakankamai pavyzdžių, kad tie apšaudimai raketomis vis dar išlieka grėsmė ir Taigi mūsų pastangos šioje, šią kryptimį yra labai svarbios. Aš tikrai džiaugiuosi matydamas e, moksleivių šypsenas ir kaip jie susidaroja su tą sudėtingą situaciją. Labai ačiū, ponė Šak, už jūsų pasisakymus. Baigiant šią diskusiją, nežinau, ar galbūt ponas Vaidenholzeris norėtų tarti keletą žodžių. Jeigu ne, dėkoju visiems. Periname prie penktojo klausimo. Tai yra mūsų pakontričio delegacijos Ukrainoje ataskaita. Mūsų delegacijai vadovavo Richardas Havitas, delegacija lankėsi Ukrainoje nuo 21 iki 24 Liepos. Ir, aišku, tikslas buvo daug, susipažinti su žmogaus teisų situacija įskaitant e, iššūkius e, viduje perkeltiems asmenims. Mm, diskusijos buvo skirtos konfliktui, mm, e, situacijai po neteisėtos Krymo aneksijos ir taip pat vyriausybės reformų E, per antrą apsilankimo dalį prie mūsų kolegų prisijungė ir užsienio reikalų e, komiteto kolegos. Na, ataskaitos projektas paskirstit, išdalintas kolegoms. Norėčiau paminėti, kad pas mus lankosi taip pat e, Andrejus Plenkovičius, mūsų parlamento legacijos su Ukraina pirmininkas Na, pirmiausia, žodis Richardui Hauitui, delegacijos, kuri lankėsi Ukrainoje, pirmininkui. Richardai, prašom. Dėkuoju. Periname prie kitos konfliktinės zonos, kur dėja taip pat pažydėjimas žmogaus teisės ir labai sunku mūsų komitetui viską įvertinti, bet mes norime kaip galima veiksmingiau dirbti. Delegacija buvo tikrai labai geros sudėties, penki mūsų atstovai vyko, susitikome, taip pat kartu vykome su užsienio reikalų komiteto misija, tai buvo labai veiksminga, ponas Demismakeris iš mūsų vyko ECR, jis atstovauja, ponas Auštrevičius e, taip pat, atrodo, jo nėra salėje. Jis atstovavo Alde frakcijai. Ir kaip buvo pasakyta, ponas Plenkovičius, kuris vadovavo delegacijai ir atstovavo EPP frakcijai. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Taip pat, e, kai dėkojame sekretoriatui, tikrai nuoširdžiai tą darome, nes Jo darbas labai vertingas ir labai dėkingi esame frakcijų darbuotojams, kurie mus lydėjo. Mes pirmiausiai e, siekėme įsigilinti įdėjimo laisvės, pabėgėlių, traktavimo viduje perkeltos menų e, klausimus, e, sprendėme, gilinomės į tai tiek ataskaitoje mūsų kelionės, tiek šiandien kalbėdamas aš nenoriu dabar sukelti antros diskusijos e, apie krizę Ukrainoje, tą galėsime padaryti kitais, e, kitomis progomis, bet e, taip pat noriu pasakyti, kad tam tikri elementai dėl žmogaus teisių nereiškia, kad mes kritikuojame Ukrainos vyriausybę, su kuria aš solidarizuojusi, bet mes bandėme įvertinti žmogaus teisų padėtį ir pasižiūrėti, kaip veikiai tam tikri Ukrainos krizės kontekste laikėsi žmogaus teisų principų. Mes žinome, kad milijonas e, žmonių maždaug neteko e, pastogės Kryme ir kitose regionuose ir labai sunku humanitarniai pagalbai pasiekti tas teritorijas. Yra e, šeimų išskirtų, labai sunku joms vėl susivienyti. Kolegos, aš norėčiau paprašyti, kad netrukdytumėte man kalbėti. E, pabėgėliai, e, jie visi yra įregistruoti, kad gautų pagalbą. Dėl e, saugumo dalykų Ukrainos vyriausybė visai teisėtai bijosi viduje šalies galimų teroristinių išpolių, bet E, dėl judėjimo laisvės yra tam tikrų suvaržymų ir tai e, kelia susirūpinimą. Taip pat girdėjome, kad sukilėliai atsisako humanitarnės pagalbos, e, kurias siunčia oficialios agentūros. Taip pat tai yra susijęs su humanitarinė pagalba Ir Ukraina bando pagerinti situaciją pati. Matome, kad kartais yra mokami kyšiai saugumo agentams, kad būtų galima patekti į vyriausybės kontroliuojamas teritorijas. Aš mielai norėčiau pasakyti dabar, kad susitikome su Krymo atstovais Vien nori, kad parlamentas sektų, kas vyksta Kryme. E, judėjimo laisvė yra suvaržyta. E, kalbame ne tik tai apie du regionus Ukrainoje, bet ir apie pačią Ukrainą. Antras dalykas, kur pasiekėme daugiausiai pažangos. Mes kalbėjome daug su kolegomis iš Ukrainos apie E, Romos statuto tarptautinio e, baudžiamojo teismo ratifikavimą ir tai galėtų būti problemų sprendimo dalis, sprendžiant konfliktą Ukrainoje. Tačiau viskas vyksta labai lėtai dėl ratifikavimo. E, tiesa, išgirdome daug pozityvių signalų, kad procedūra bus baigta iki kalėdų ir aš tikiuosi, kad parlamentas ir ES diplomatija spaus šį klausimą, akcentuosi visą laiką. E, Maidanas, teismo procesai yra daug pažadų išsakyta, tyrimo komisija minima buvo, bet kol kas nėra jokios informacijos, kuri rodytų, kad bylos nagrinėjamos sparčiau, bet taip turėtų būti, e, reikėtų užtikrinti teisingumą nukentėjusiems ir mes savo diplomatinių priemonių pagalbą turėtume taip pat apie tai kalbėti. E, girdėjome mm, minčių apie taip vadinamą apsikeitimą kaliniais. Kaliniai galbūt nėra teisingas terminas, nes abiejose konflikto pusėje žmonės yra grobiami, daugelis jų yra slaptai laikomi Ir abi pusės žino, kad ir viena ir kita turi tokių žmonių ir mums pasirodė, kad Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas e, turi prieigą prie tų žmonių ir jie derasi dėl apsikeitimo kaliniais. Ir tai rodo, kad bandoma iš tikrųjų pagerinti padėtį, bet taip pat E, mes e, užfiksavome tai, kad žmonės yra laikomi neteisė, tai inkognito ir tikriausiai e, jų žmogaus teisės yra pažeidimas. Taigi mes turėtume siekti išsiaiškinti, kas ir kur yra laikomi ir kad tie žmonės galėtų susisiekti su Raudonojo kryžiaus organizacija. Ataskaitoje taip pat kalbame apie korupciją ir skaidrumą, aš daug dabar apie tai nekalbėsiu, tačiau delegacijai padarė tikrai didelį įspūdį Ukrainos valdžios bandymai spręsti situaciją. Yra daug korupcijos problemų ir likusių iš praeities, bet egzistuoja tikrai, matome, politinė rimta valia ir Europa turi paremti tokius, tokias pastangas. Kitas dalykas neteisėt naudoti ginklai tam tikrų grupių turimi, grupuočių, e, kraštutiniai dešinieji elementai, kurie e, tarsi formuoja tam tikrus būrius konflikte. Aš mačiau, kad Ukrainos valdžia vis tik tai pademonstravo tikrą valią ryštą nuginkruoti tas grupės, nes tai svarbu užtikrinant žmogaus teisės, demokratiją tvirtinant šalyje Du pastebėjimai pabaigai. Žmogaus teisų dialogas vyko tą pačią savaitę, kai mes ten lankėmės, taigi mums labai gerai buvo e, kaip parlamentarams pasikalbėti apie žmogaus teisės tuo pat metu, kai vyko e, dialogas su vyriausybė ir tik sustiprinome šio klausimo svarbą ir mes esame visi surūpnę dėl to, kad krizė tebėra labai gili Ukrainoje. Kalbėjome apie E, žmogaus teisės galbūt tai nėra visuomet didžiausias politinis prioritetas, bet aš pasakysiu, kad tikrai tai yra prioritetas, nes mes ES norime užmėgsti tvirtus ryšius santykius su Ukraina ir mes iš tikrųjų siekiame, e, kad demokratija e, sustiprėtų toje šalyje, mes remiame tokias pastangas ir aš labai mielai jas pats paremsiu. Čia kolegos esantys šioje salėje parlamente turi prisiminti, kad visi dabar parlamente kalba apie pabėgėlius. Kalbame apie pabėgėlius iš Sirijos. Todėl kalbam apie tai, kad politinė krizė tapo milžiniškų proporcijų, bet mes turime ne tik kalbėti apie naujausią krizę, turime kalbėti apie tai, kaip sustabdyti kitą krizę. Mes grįžome iš Ukrainos konfliktas ten toks pat gyvas, kaip kad ir buvo. Turime stebėtojų, jie sako, kad e, paliaubo pažeidinėjimų netgi daugėja. Mes žinome, kad nuo to laiko, kai grįžome, e, sukilėlių e, grupės tapo drąsesnės rytų Ukrainoje. Mes taip pat matome, kad yra pabėgėlių dėl kurių nėra ilgalaikio sprendimo ir pati vyriausybė e, negalėjo suvokti, kad tiek žmonių yra netekę pastogės ir reikia įvykdyti teisinius reikalavimus, įsipareigojimus prisimti dėl tų žmonių. Ir turime mes žiūrėti plačiau, turime užtikrinti, kad ta situacija Ukrainoje nepablogėtų ir manome, ir tikimės, kad mūsų misija gali būti naudinga siekiant įtvirtinti tuos dalykus. Ačiū, ponė Hauvitai, ponas Plenkovičius. Labai ačiū, ponė Valencijano, kadangi dirba kruatų vertėja, aš kalbėsiu kruatiškai. Pirmiausiai pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, jo galėjau dalyvauti bendroje AFET ir mūsų pakomitečio delegacijoje. Devintą kartą jau lankiausi Ukrainoje per pastarusius metus. Tai, kas yra gerai mums, tai yra žinoti, kaip skirtingos ES institucijos veikia Ukrainoje šiemet. gynybos pakomitetis, biudžeto komiteto atstovai, žmogaus teisų pakomitetis lankėsi Ukrainoje šią savaitę. Prekybos komiteto atstovai yra nuvykę į Ukrainą. Praeitą savaitę e, Ukrainos kolegos buvo atvykę, taip pat veikia e, draugystės grupė, turime pranešėją specialų į Ukrainos klausimų veiklos tikrai yra labai daug. Tai rodo, kad Ukraina yra svarbi mūsų partnerė. Sureaguosiu į pono Hovito pasisakymo pabaigą. Jis, jisai kalbėjo apie humanitarinę krizę, e, nuo kurios dabar kenčia ir Kroatija. Tiesa, Ukraina E, turi pasirūpinti pusantro milijonų, pusantro milijonų pabėgėlių. Beveik milijonas žmonių išvyko iš Ukrainos į Rusiją ar į kitas šalis. Ukrainos krizė yra daugias luoksnė ir mūsų pakomitis turi ją gilintis. Tai, kas mus įkvėpia, bent jau man tai atrodo. Kalbu iš patirties būtent tai, kad e, Ukraina yra pasiryžusi ginti žmogaus teisės. Mes e, turime paraginti Europos parlamentą ir Europos sąjungą apskritai stebėti, kaip laikomasi žmogaus teisių Donetsko ir Lugansko e, regionuose, taip pat ir Kryme, kuris yra neteisėtai aneksuotas. Aš apie tai kalbėjau praeitą savaitę ir mes iki metų pabaigos esame sutarę surenkti klausimą. Pasikviesime įvairių aktyvistų, nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba žmogaus teisų srityje tam, kad būtų galima užtikrinti, jog ši tema išliks Europos parlamento darbo tvarkėje. Pozityvu yra tai, kad Ukraina rengiasi dabar e, parlamento rinkimams. Liepos mėnesį Mes sakėme, jog reikia leisti balsuoti ir pabėgėliams. Pirmiausia, reikia juos įregistruoti ir paskui leisti balsuoti. Nežiūrint to, kad tie žmonės jau yra toli nuo savo namų, bet tai atsitiko prieš jų valią. Jie patys nepasirinko tokio likimo. Mes turime suteikti, turi būti suteikta jiems toj teisė. O okupuotose teritorijose taip pat bandoma renkti rinkimus, kurie neatitinka Ukrainos įstatymų. Norėčiau taip pat pasakyti, jog Ukrai... Europos parlamentas nusiūs e, septynis stebėtojus į rinkimus. Bet jeigu nebus pagal įstatymus surinkti tie rinkimai, nebus galima pripažinti jų rezultatų ir tai nebus pozityvų įgyvendinant Minsko susitarimus. Mes esame už mūsų vizitus, apsilankymą Ukrainoje, nes galime bendrauti su įvairiais asmenimis įvairiomis grupėmis Ukrainoje Ir manau, kad kolegos iš mūsų pakomitečio, e, kurie apsilankė Ukrainoje, apsilankė pabėgėlių stovyklose, suvokė, kokie yra poreikiai. Taip pat norėtume priminti jums, kad E, kai kurie kolegos e, padeda, e, teikia humanitarinę pagalbą, ponas Stilienidės daug dirba komisijos narys šioje srityje. ES institucijos dirba daug su Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuru. Svarbu nepamiršti vaikų, sergančių žmonių Esu taip pat tikras, kad vienas iš mūsų kolegų daug dėmesio skirs vaikų teisių apsaugai. Rytoj parlamente apie tai bus kalbama. Ši misija tikrai buvo surenkta deramų laikų ir manau, kad žmogaus teisių apsauga turi būti mūsų nuolatinio dialogo su Ukraina dalis ir ypač mūsų pakomitė. Šitai turi būti aktualu. Señor Plenkovič, ya sabe que podemos. Pone Plenkovičiau, taip kaip jūs žinot, mes teis, tesim bendradarbiavimą. E, turiu galvoje Ukrainai skirtą e, delegaciją ir kartu e, kalbėsime toliau apie tai pakomitetyje. Ponas Demesmaker. Labai ačiū, ponė pirmininkė, jums leidus kalbėsiu uh, gimtają olandų kalbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Hovitui už tai, kad vadovavot mūsų delegacijai. Norėčiau padėkoti kartu kitiems kolegoms, kurie važiavo į Ukrainą. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, mes, mūsų delegacija buvo gera, mes, mūsų misija tikrai pasisekė, nes mums pavyko užmėgsti nemažai ryšių ir pokalbiai su įvairiom organizacijom ar Ukrainos atstovais buvo atviri, turiningi. Antai praėjusią savaitę kartu buvo kita e, misija, e, kurioje dalyvavo nemažai kolegų daugiau orientuota į humanitarinės pagalbos aspektus. Ir kartu e, vėlgi yra kolegų, kurie domisi įvairiais e, aspektais, tokiais kaip laisvo judėjimo, sakykime, klausimų nes čia buvo jau paminėta, kad laisvo judėjimo teisės Ukrainoje apribotos ir dėl to nukenčia paprasti žmonės, kurie nebegali susitikti su šeimos nariais likusiais ten už, už tam tikros e, linijos. Be to buvo paminėtas ir mm, milžiniškos korupcijos klausimas. Bet to vėlgi dabar dėl rinkimų E, elektroninio balsavimo e, būdai, tai iš pradžių, nepaisant tam tikrų techninių nesklandumų, vis dėlto e, žmonės galėjo pasinaudoti priemonėmis ir, ir tokiu būdu nemažai problemų išspręsta buvo. Tad tikrai šiaip jau yra tam tikrų teigiamų poslinkių ir už tai galima pasveikinti uh, Ukrainos vyriausybę. Bet to Kijeve mes susitikom su m, mm, e, užsienio reikalų e, minister, ministro atstovais buvo kalbama apie e, pabėgėliams skirtų pagalbos punktų steigimą, tai yra labai geras dalykas. E, būtent tokie punktai numatomi steigti ties demarkacijos linija, kartu e, vėlgi tam tikri humanitarinės pagalbos punktai jau veikia. Visa tai yra labai gerai. Na ir vėlgi tie punktai tai šiaip jau sugebėjo pritraukti lėšų tam, kad būtų galima pirkti vaistų, kitų e, priemonių, kurių reikia gyventojams. Tad jie gali aptarnauti 6 tūkstančius e, žmonių per dieną. Ir dabar mąstoma e, steigti panašius kitus logistinius punktus ar centrus per visą, vadinamą, ties visą demarkacijos liniją tad e, tie punktai irgi prisideda prie situacijos stabilizavimo. Tad iš tikrųjų teigiamų pokyčių įvyko kaip jau sakiau. Bet dabar, kalbant apie okupuotas Ukrainos e, vietovės Donetsko ir Luhansko regionus, tai be abejo mes negalėjom savo akimis e, įsitikinti, uh, E, kokia yra padėtis, bet iš to, ką girdėjom, e, iš tikrųjų padėtis žmogaus teisų klausimų sukrečia. Antai aš domėjus, e, čia mačiau tam tikrų pranešimų iš Flamandų, per Flamandų televiziją ir kartu Niderlandų žurnalisto tiesiog liudijimus, jis jam pavyko apsilankyti Donetsko, Luhansko regionuose ir vėlgi jo žodžiais, e, nėra, ten jokia teisinė e, valstybė neegzistuoja. Žmogaus teisės paminėjamos kiekvieną dieną, vaistai, pagrindinės vartojimo prekės, maisto produktai kainuoja e, milžiniškas sumas, tad iš tikrųjų tas žurnalistas nupiešė labai tokį niūrų žmogaus teisų padėties vaizdą okupuotose regionuose. Na ir e, čia vėlgi paminėtinos įvairios e, jungtinių tautų e, tarnybos, kurių, kurios yra sukaupusios nemažai, nemažai informacijos ir parengusios nemažai ataskaitų apie žmogaus teisų padėtį Krymo Krymo pusėsalyje ir situacija įvardyjama kaip labai niuri, jokios pažangos nepadarytos. E, šiaip jau dėja, aišku, galima būtų daryti e, tam tikrą spaudimą, bet kita vertus, vėlgi mes neturim tiesioginių ryšių, sakykime, su e, Krymo administracija, neturim pakankamų uh, pakankamų priemonių, kuriomis būtų galima daryti spaudimą e, būtent dabartiniai Krymo e, administracijai. Nes vėlgi čia paminėtina e, Krymo gyventojų mažumų katastrofiška padėtis, turiu galvoje Krymo, Krymo totorius, dabar visi keli užverti nes e, ir e, šiaip jau daug tiekimo yra už Ukrainos, tačiau vietos administracija nusprendė užblokuoti kelius. Tiksliau dabar e, vėlgi užblokuoti keliai tam, kad vėlgi vietos tie totoriai atkreiptų dėmesį į, į būtent jų padėtį. Tad taip trumpai apie mūsų apsilankymą Ukrainoje Ir e, iš tikrųjų greta žmogaus teisų pamidim, pamin, paminimo kartu yra ekonominė krizė, e, kurią patiria Krymo gyventojai. Tad padėtis yra iš tikrųjų labai sudėtinga. 1,5 milijonų žmonių, kaip jau buvo paminėta, yra vid, šalies vidaus pabėgėliai per, per, per, perkelti iš vienos e, šalies vietos į kitą, turiu galvoje visą Ukrainą, pusantro milijono pabėgėlių perkelti. Ir aišku, reikia pasirūpinti jų, jų apgyvendinimu, įkurdinimu. Tai tikrai teikia labai daug iššūkių ir suprantama, ES jos institucijos turėtų teikti konkrečią pagalbą, nes nepamirškim, naujoji Ukraina, e, kuri atsirado po Maidano revoliucijos, jie kilo pilietinio judėjimo pagrindų, pilietinio judėjimo, kuris norėjo sukurti naują Ukrainą, kuri remtųsi moderniomis europinėmis vertybėmis ir, ir kartu vėlgi dabar matom, kaip e, Ukraina patiria e, kaimininės valstybės e, agresiją. Todėl mes tikrai turėtume padėti šiai šaliai kiek galėdami. Ir kartu reikalaudami, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Mes turėtume tęsti darbą, ir turėtume tikrai nenuleisti žvilgsnio nuo Ukrainos. Matėm, matėm kokia gyva, kokia e, aktyvi yra Ukrainos pilietinė visuomenė. Antai matėm, kas vyko uh, Per paskutinės savaitės Luhansko regione antai buvo daug savanorių organizacijų, kurios dalijo e, drabužius, e, vaistus, kitas būtino, būtinas e, šiaip jau kasdienio vartojimo priemonės. Tad iš tikrųjų galima tik tai pasveikinti Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijas ir kartu uh, Ukrainos vyriausybės organizacijas už visą iki šiol suteiktą pagalbą. Labai ačiū. Toliau ponas Ostrevičius. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos, labas rytas. Taip iš tikrųjų tas mūsų apsilankimas įvyko laiku ir tikrai noriu padėkoti ponui Hovidui, delegacijos pirmininkui, už tai, kad surengėt, vadovavot delegacijai. Iš tikrųjų, mes naudingai pasikeitėm nuomonėmis su Ukrainos atstovais. Kartu matėm Dnepropetrovską ir Kijevą. Mūsų delegacija buvo gero bendradarbiavimo, nedarbų, tiesiog dubliavimosi pavyzdys mes tiesiog E, informacija, e, tai yra informacija pateikėm iš to, ką matėm ties e, rytų ir Ukrainos pasienių Kijevo atstovams. Situacija iš tikrųjų tebelieka labai sudėtinga, kalbant ne vien tik tai ekonominiais ar saugumo aspektais. Antai, kai kalbam apie ekonominę padėtį, tai pensijos mažesnės negu 60 eurų per mėnesį, o vidutinis e, mėnesio atlyginimas e, yra mažiau apie 200 eurų. Tad tokia yra padėtis ekonominė. kurioj atsidūrusi ši šalis. Vis dėlto, nepaisant visų tų dalykų, Aš asmeniškai mačiau, kokių darbų imasi nacionalinės ir vietos e, valdžios institucijos. Apskritai pasakyčiau, kad Ukraina dabar atsikuria, jie nėra destrukcijos apimta. Taip, iš tikrųjų, rytuose vyksta karas, kasdien pasiekia pranešimai apie šimtus sužeistų ar uh, E, žuvusių kareivių, tai iš tikrųjų e, ūkis visiškai susmukęs, nes rytų Ukraina buvo e, pramoniniai regionai prieš dar keliarius metus. Prieš kel, kurį laiką lankiausi kartu su kolegomis konferencijoje, apie kurioje buvo kalbama apie Ukrainos bendradarbiavimą su Europos Sąjunga Ten, vyk, ten buvo suorganizuota daug seminarų ir aš mačiau, su kokiu užsidegimu kalbėjo Ukrainos vyriausybių, vyriausybinio organizacijų ir kitų organizacijų atstovai. Jiems teko įveikti daugybę biurokratijos, korupcijos atvejų, įvairių insiderių poveikio, bet nepaisant to ministrai vairių institucijų vadovai kalbėjo labai optimistiškai. Mes kartu irgi e, optimistiškai įvertinom tą Ukrai, Ukrainos žingsnius į priekį. Taip, dabar pabėgėlių srautai e, daro didžiulį poveikį, ypač rytinėje, e, centrinėje Ukrainos dalyje. Ir tų vidinių pabėgėlių sąlygos pabėgėlių ir persikėlusių žmonių sąlygos labai jau primityvios. Kartais klausi savęs, kaip žmonės gali išgyventi tiesiog tuščiuose kambariuose. Mes matėm jų gyvenimo tiesiog sąlygų, matėm savo akimis. Uh, Nepaisant viso to, vis dėlto apskritai žmonės nusiteikia optimistiškai ir tiesiog ne, sunku patikėti, kaip žmonės gali išlikti optimistai tokioj padėty. Na ir dar pasakysiu, kad Ukrainoje dirba daug nevyriausybinio organizacijų, kurios domisi žmogaus teisių, integravimosi į ES, Europą klausimais mes iš tikrųjų susitikom su daugybė nevyriausybinio organizacijų atstovų e, per e, apsilankymą Dniepropetrovsko ir Kijevo miestuose. Čia svarbus vienas dalykas. Tai, kad mes galim gauti nešališkos objektyvios informacijos, uh, mes galim palyginti po to tą informaciją, mes tiesiog išklausom nevyriausybinio organizacijų atstovų įvairiausių pozicijų, bet to šios organizacijos ir, ir tos informacijos pagrindų mes galim parengti geresnės ataskaitas apie apsilankimus. Tad mes iš tikrųjų galim turėtume remti Ukrainos nevyriausybinės organizacijas, kad šios deramai galėtų tęsti savo darbą. Dar norėčiau paminėti, kokią paramą ambasadorius Janas Tombinskis mums suteikė, iš tikrųjų apsilankant vietoje. Tad labai labai svarbu, kad ES tiesiog užsiengažavimas e, Ukraina išliktų. Tad mes ir toliau turės, turėtume tęsti klausimus apie žmogaus teisų padėtį Ukrainoje, ponė pirmininkė. Labai gerai, kad priimti e, sprendimai parengti pranešimus Tad buvo jau klausimų ir iš tikrųjų turėtume tęsti klausimus, tai tikrai pademonstruos mūsų užsiengažavimą ir kartu nevyriausybinio organizacijų teikiama informacija e, tikrai yra neįkainuojama rengiant aukšto lygio pranešimus ir ataskaitas. Na, o kadangi situacija tikrai nėra ženklų rodančių, kad situacija gerės. Tad mes matom, kad situacija gali net pablogėti ir todėl mes kaip bičiulius Ukraina grupe ėmėmės iniciatyvos E, tiesiog pastatyti keletą konteinerių Europos parlamento pastatuose ir apeliuojam į kolegas, į kitus, tiesiog e, pat juos įdėti drabužių, kitų būtino, e, būtinų priemonių. Ir tiesiog norėtume paraginti visus būti dosniems ir tikrai padėti žmonėms, kur, kuriems tos pagalbos reikia. E, dabar žodis Ana Korpijakų išrės veiksmų tarnyba. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju parlamento nariams pasisakiusiems čia. Kaip jau čia buvo sakyta, žmogaus teisų dialogo posėdis, kuriame dalyvavo ES ir Ukraina, vyko tą pačią savaitę. Vyko neįlinis vizitas Ukrainoje ir mes turėjome galimybę dalyvauti nedidelėje ES parlamento delegacijos darbo tvarkėje ir programoje. Susitikime su NVO. Aš manau, kad, kaip panas Havitas sakė, visai teisingai, kad kartu būdami ten mes sustipriname dėmesį žmogaus teisų klausimams. Ir išorės veiksmų tarnyba yra pasirengusi pateikti jums informaciją ir detaliau padiskutuoti apie dialogą kitą progą. Dabar tiesiog norėčiau trumpai keletą žodžių tarti apie čia išsakytus klausimus dėl šalies viduje perkeltų asmenių, asmenų ir ne, krizės rytuose. Paliaubos didelio e, dalimi e, yra išlaikomas nuo rugsėjo pirmos dienos, kaip žinote. Tai padeda žmonėms, kurie gyvena netoli konflikto zonos, tačiau humanitarinė situacija tebėra nerima kelianti. Daugiau kaip 5 milijonai žmonių patiria konflikto poveikį. Kaip čia buvo sakyta, 1,4 ar pusantro milijono žmonių yra viduje perkelti asmenys Šis skaičius padvigubėjo nuo šių metų sausio mėnesio. E, vyriausybei tai yra sudėtinga užduotis. Mes per žmogaus teisų dialogą būtent kalbėjome atskirai apie e, perkeltus asmenys, buvo keliami panašus klausimai kaip ir čia, kalbėjome apie perkeltų asmenų įstatymą, jo gyvendinimą ir procesą, kuomet keičiamas šis e, įstatymas, kad būtų geriau padedama tiems perkeltiems žmonėms. Taip pat kalbėjome apie tai, kad e, turi būti teikiama valstybės parama, yra labai svarba, svarbi pensijos išmokos, pašalpos, e, darbas, pragyvenimo galimybės ir teisė balsuoti per vykstančius rinkimus šioje bendruomenėje yra atskirų grupių, kuriuoms reikia ypatingos paramos, pavyzdžiui, neįgaliesiams ar Romų atstovams. Pasiekti šias atskiras grupės reikalauja papildomų pastangų. O tai e, dar e, sudėtingiau tapo poliomelito e, atveju išfiksavimo nuo mėnesio pradžios dėl tarptautinio teisimo tribunolo. Tai mes pabrėžiame, kad svarbu ratifikuoti Romos statutą Ukrainai. Tai yra taip pat ir įsipareigojimas pagal asociacijos susitarimą tarp ES ir Ukrainos. Per žmogaus teisų dialogą mes pasveikiname paramą pademonstruotą Konstitucijos darbo grupėje į Konstituciją įrašyti sąlygai, kuri pripažįsta teisimojo tribunolo jurisdikciją. Ir čia norėčiau pabrėžti tą faktą, kad Ukrainos valdžia žengė žingsnių, kad įgalintų tarptautinį baudžiamą į teisę, teismą analizuoti nuskartimus e, žmogiškumui įvykdytus nuo praėjusių metų vasario 20 dienos. E, išorės veiksmų tarnyba atidžiai stebi e, konstitucinius pakeitimus susijusius su teismais, tai daro taip pat ir mūsų delegacija. Ir mes norime, kad Venecijos komisija taip pat stebėtų, kaip e, dėgiamas jos rekomendacijos dėl atskaitomybės ir netinkamo elgesio su žmonėmis. Na, Maidano įvykių tyrimai ir neteisėti sulaikymo centrai, apie kurios buvo kalbėta per žmogaus teisų dialogą. Kaip jau sakiau, vietos rinkimai mm, Vyriausioji įgaliotinė Mogarinė yra pateikusi pareiškimą dėl to, kad vietos rinkimai Ukrainoje turi vykti visose Ukrainos e, dalise, laikantis Ukrainos įstatymų ir tarptautinių standartų. Dėl humanitarnės situacijos. Tai žinoma, daugiau turi būti padaryta, dabar matome, kad problemas su e, patekimu į tam tikras teritorijas yra susijusi su teritorijomis, kurių vyriausybė nekontroliuoja. E, vyriausybė žengia tam tikrus žingsnius, kad palengvintų humanitarinių veiksmų galimybę. Judėjimo laisvė taip pat buvo mūsų dialogo tema. Ir mes toliau turime sekti tiek jūs, tiek mes e, Ukrainos vyriausybės darbą šioje srityje toliau. Ir galiausiai norėčiau paminėti tą faktą, kad šiandien e, Rusija vyks e, Savčenko teismo posėdis ir ES stebi šį teismo procesą. Ačiū. Ar dar kas nors nori užduoti klausimų tiems, kurie paskalbėjo apie vizitą į Ukrainą? Jeigu ne, tai tuomet dėkoju visiems. Dabar perėmame prie kito klausimo, o tai yra pasirengimas pasaulio aukščiausio lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Aš esu e, šios nuomonės rengėja, tačiau nemanau, kad čia yra kokių nors problemų. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie kam čia skirtas šis, ši nuomonė. Tai yra būdas reformuoti humanitarinę sistemą, kuri įdėkta prieš 25 metus ir be jokios abejonės susiduria su įvairiausiais naujais iššūkiais. Tai yra vystimosi komiteto pranešimas, kurią mes teikiame nuomonę. O pranešės yra Enrique Guerrero. Šis aukščiausio lygio sustikimas buvo Junktinių tautų generalinio sekretoriaus e, idėja paskelbta 2012 metais. Tai turėtų būti pasaulinio lygio sustikimas. Jis įvyks 2016 metų 12-13 gegužės Stambule ir kaip aš minėjau, jis skirtas tam, kad būtų atnaujinta humanitarinė sistema pasaulio mastu, kad E, ji būtų pritaikyta daug sudėtingesnėms situacijoms pasireiškiančioms dabar. Jų nebuvo prieš penkerius metus dėl finansavimo. Tai šiuo metu paskaičiuota, kad viso, viso pasaulio mastu finansavimo poreikiai sudaro 20 milijardų dolerių. Na čia klausimas yra ne tik pinigai. Problema taip pat yra, kaip į tą pasaulinę humanitarinę sistemą įtraukti tam tikrus komponentus, kaip pavyzdžiui prevencija. E, poreikis apsaugoti pažeidžiamus e, gyventojus, vaikus, moteris, ligonius, taip pat e, mokymas, numatyti galimybės atskiriams asmenims sudaroti su stichinėmis nelaimėmis Taigi šiuo metu e, tai, tai yra labai tinkamas momentas renkti šį aukščiausio lygio susitikimą, ypač e, turint šį migracijos protrukį e, vidurio rytuose Europose, Europoje. Vyksta krizės įvairiausiose šalise ir jos pasiekė Europos duris. Taigi mūsų pakomitetis norėtų prisidėti prie pranešimo, tai teigiant, kad keičiant e, humanitarinę sistemą reikia dėmesio skirti e, žmogaus teisų gynimo pagrindams, nustatyti pavojus e, ir numatyti prevencijos būdus apsaugoti ir įgarinti žmonės. Norėtume įtraukti tokius elementus, tai yra e, iš esmės yra svarbiausi pranešimo elementai. Taigi visų pirma, e, pranešimą rengė DV komitetas ir e, terminas pakeitimams bus 24 rugsėjo vidurdienis. Taigi dar kartą mm, noriu pasakyti, kad mes turime dėmesio daugiausia skirti žmogaus teisų apsaugai. Ir e, žmogaus teisų apsaugos svarbą plėtojant e, humanitarinius veiksmus. Taigi reikia politinių veiksmų, imantis e, žmogaus teisų gynimo. Kaip minėjau, tai yra fundamentalūs klausimai, kuriems turime skirti dėmesį teikdami pakeitimus, ypač šiuo metu, kuomet Europos, prie Europos sienų yra šimtai tūkstančių žmonių, ir e, mes turime jautriai reaguoti į tokias, tokius klausimus. Akivaizdu, kad Europa ne visada supranta, kokia yra e, žmogaus teisų pagrindai tuo metu, kai, kai kai žvelgime, kaip reaguojame į šią migracijos krizę. Ponas Kovačev. E, dėkoju, pirmininkė, dėkoju už e, jūsų nuomonės projektą vystimusi komitetui. E, sutinku visiškai su tuo, ką jūs sakėte. Mūsų planetai kilo naujų humanitarinių iššūkių humanitarnės politikos iššūkių, mums reikia naujo požiūrio ir labai džiaugiuosi, kad bus surinktas aukščiausio e, lygio sutikimas, kurį ragino surenkti tautų generalinis sekretorius. Mes turime galvoti, kaip pagerinti humanitarnės pagalbos teikimą. Mums reikia e, labiau akcentuoti švietimą. Tarptautinė bendruomenė turėtų daugiau siekti E, kovoti su prekyba žmonėmis, tai turėtų tą daryti veiksmingiau, reikėtų teroristinės grupės taip pat e, gniaušti, kad jos nebeverbuotų e, žmonių ir kovoti su pervežimu teroristų kovotojų. parlamento pozicija yra tokia, kad reikia teroristinės organizacijas gniaužti, užkirsti kelią jų finansavimui, tokių organizacijų kaip Islamo valstybė. Visiškai pritariu minčiai, kad lyties aspektas turi būti minimas, bet galbūt ne kaip pats svarbiausias centrinis elementas, nes reikia kalbėti apie skirtingus vairius klausimus reikėtų kalbėti taip pat ir apie švietimą. Gal ketvirtame punkte mes galėtume aiškiau suformuoti mūsų mintis. Religinis dialogas. EPP frakcija mano, jog tai yra labai svarbus aspektas. Dėkuoju Jums už darbą ir išsakau Jums mūsų frakcijos paramą. Ačiū ponas Auštrevičius. Aš kalbu Beatriz Beseros vardu, ji Aldė šešėlinė pranešėjai. Aš e, perskaitysiu jo minti, jos mintis, vertinant jūsų pristatytą nuomonės projektą. Norėčiau padėkoti pranešėjai nuomonės referentė Elenai Valenciano. Pranešimas yra labai svarbus, jame kalbama apie humanitarnės politikos aspektus įvairius. Dėl teksto nuomonės mano pakeitimai atitinka jūsų e, pranešimo esmę, e, pagrindinių teisų apsauga, įtvirtinimas, e, tai yra atspindėta Junktinių tautų ES hartijose yra e, labai svarbus pabėgėlių klausimas, jiems reikia užtikrinti sąlygas, suteikti galimybės, kad jie galėtų užsitikrinti pilną kraujį visapusišką gyvenimą. E, seksualinės reprodukcinės sveikatos paslaugos yra susijusios su mūsų įsipareigojimais. Humanitarinės krizės kontekste mes turime jas įtvirtinti mergaičių ir moterų atžvilgių. Sanitarinių sąlygų užtikrinimas e, geriamas vanduo tai e, leidžia, leistų padėti išvengti epidemijų, leistų padėti valdyti riziką. Taip pat turime užtikrinti e, teisę į gyvenimą ir žmogaus orumą. E, Galimybė gauti gyvybę išsaugančių vaistų tai yra viena iš problemų, su kuriomis susiduria pabėgėliai. Reikia ne tik kalbėti apie pagalbą tiems žmonėms, reikia galvoti apie visus humanitarnės pagalbos aspektus. Ir tai dažnai yra plačiau negu humanitarinė vien tik pagalba. Mes turime galvoti apie tai, kaip suteikti daugiau galių žmonėms, kurie e, bėga iš baisių situacijų. Reikia kalbėti apie galių steikimą kaip uh, pajėgumų stiprinimą kaip galimybę užtikrinti žmogaus autonomiškumą, kuris galėtų, e, žmogaus, kuris galėtų plėtoti, puoselėti visas savo savybės. Aš tikiuosi, kad mano požiūris į e, humanitarnę pagalbą ir paramą yra aiškios ir aš e, visomis išgalėmis pritarsiu jūsų darbam šioje srityje. Tai tiek. Dėkoju. Ponas Demes Maker. Dėkoju, gerbiamą Valenciano. Norėčiau EKR frakcijos vardu išsakyti padėką jums, kadangi jūs rengėte šį pranešimą. Ar negerikė negalėjo atvykti į posėdį, bet prisidėtų prie diskusijų labai konstruktyviai, nes mes iš tikrųjų dabar susitarėme su didžiuliais humanitariniais iššūkiais. 60 milijonų pabėgėlių visame pasaulyje. Ką tik kalbėjome apie Ukrainą. Ten e, keliams milijonams žmonėms reikia e, pagalbos humanitarnės. Pusantro milijono žmonių netekia yra pastogės toje šalyje. Pasauliniai bendruomenė kyla yra milžiniški iššūkiai ir reikia juos sureaguoti. ES viena visko nepadarys ir negali iš jos tikėtis to. Mes pritarėme Junktinių tautų generalinio sekretoriaus idėjams. Ir pasakysiu, kad mes turime e, daryti viską, ką galime, kad šis aukščiausio lygio sustarimas netaptų dar viena pasikalbėjimų kažkokia vieta. Mano pasiūlymas būtų įtraukti visus naujus e, partnerius į dialogą, kurie atvyks į susitikimą ir manau, kad tokie ir yra generalinių sekretorius ketinimai. Taip pat reikia informatumą didinti E, turime dalyvauti šioje konferencijoje, turėtume e, siekti, kad ji taptų tarp vyriausybinė e, konferencija sprendžiant humanitarinės nelaimės, nes jau seniai reikėjo pradėti spręsti šias problemas. Reikia pirmiausiai žiūrėti į šaknis, į šaltinius. Ir taip pat norėčiau išgirsti ECO generalinio direktorato, humanitarės pagalbos generalinio direktorato išvadas. Pirmininkė kalba, neįsijungus mikrofono. Atsiprašau. Tai būtų gerai, kad mus paaiškintų, ko komisija tikisi, nes Volkmas Treiteris yra komisijos atstovas, kuris ir pakalbės. Ačiū, gerbiamą pirmininkę, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų išsame nuomonę ir e, gerbiamiems parlamentinariams už jų mintis. Daugelis e, jūsų nuomonė iškeltų klausimų parlamente bus aptarinėjami toliau ir e, taip pat plačiau rengiantis šiam aukščiausio lygio susitikimui. Norėčiau Jums priminti, kad komisija yra paskelbdusi komunikatą dėl šio aukščiausio lygio susitikimo. Jūs tikriausiai turite brošiūrą e, kuriame e, ir išdėstęs tas komunikatas. Rugsėjo mėnesį pradžioje mes išsakėme savo mintis, pateikėme konkrečias rekomendacijas prioritetinėse srityse. Jūsų komite komiteto kontekste jums svarbu žinoti, kad komunikatas e, kalbėjo pirmiausiai apie humanitarinius veiksmus ir e, humanitarinės pagalbos teikimo sistemos veiksmingumą. Jums e, svarbiausi dalykai tikriausiai yra pirmoji sritis - humanitariniai principai, neutralumas, nešališkumas, nepriklausomybė, humaniškumas ir taip pat trečioji sritis jums labai svarbi Mes norėtume, kad aukščiausio lygio susitikime daugiau būtų kalbam apie apsaugą teikiant humanitarinę pagalbą visoje humanitarinės pagalbos sistemoje ir mes tikimės, kad skirtingi veikiai galės sustiprinti vieni kitų veiksmus. Rengiantis e, sustikimui, aš išklausiau jūsų diskusijos apie Ukrainą ir e, Gazą ir matau, kaip jūsų komiteto darbas glaudžiai susijęs su humanitariniais klausimais. E, daug, kaip sakiau, yra gerų minčių jūsų nuomonėje dėl švietimo, pavyzdžiui, mes ketiname sustiprinti finansavimą švietimui e, ypatingose situacijose, taip pat labai svarbios jūsų mintys, mintys apie lyties aspektą ir apie būtinybę užkirsti kelią smurtų lyties pagrindų. Taip pat girdėjau raginimus užtikrinti dar vyriausybinį procesą Norėčiau Jums pasakyti, kad šiuo metu Jungtinių tautų generalinis sekretorius e, vis tik tai pasisako už atvirą procesą įtraukiant pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas, taigi tai nebus vis tik tai tarp vyriausybinė konferencija. Bet tuo pačiu metu nenoriu pasakyti, kad po šio aukščiausio lygio sustikimo nebus formalizuotas procesas Jungtinių tautų sistemų ir galbūt bus priimta tarp vyriausybinių sprendimų. Paskutinė pastaba. Aš kalbėjau apie humanitarinius principus kaip e, pagrindą humanitariniams veiksmams. Tai yra mūsų e, antras mums labai svarbus e, dalykas ir jums tai nėra naujas dalykas, tai yra poreikių pagrystas požiūris. Taip pat labai svarbu yra apsaugoti veikėjus ir užtikrinti, kad būtų laikomas tarptautinės humanitarnės teisės. Reikia, kad tie elementai būtų įtraukti į visas mūsų programas ir veiksmus, bet turėtume uh, E, atsargiai vertinti gyvybės e, iš e, apsaugančius veiksnius, nes tai susiję labiau su valstybės veikėjais, ne vystimosi principuose, politikoje dalyvaujant veik, dalyvaujančiais veikėjais. Ačiū, ar dar kas nors nori pasakyti? Jeigu ne, tai uh, jau sakiau, kad 24 rugsėjo yra terminas, 24 diena, kada galima pateikti pakeitimus kai kurių šešėlinių pranešėjų frakcijų atstovų dar trūksta, bet visi turite žinoti, koks yra terminas pateikti pakeitimams, o mes esame pasirengę jums suteikti bet kokią informaciją, dalyvauti diskusijose, kurios galėtų pagerinti nuomonę. O dabar prasidės išplėsnio išplėsnis biuro e, posėdis, koordinatoriai, vicepirmininkai e, salėje lieka, o visi kiti prašyčiau, kad išeitumėte.